deklaracija. Tai yra deklaracija dėl vienašališko Kanados įvesto vizų reikalavimo čekų piliečiams. Parlamentas prašo, kad taryba kaip galima greičiau imtųsi priemonių Kanados atžvilgių, kad būtų panaikinti vizų reikalavimai pilieč, Čekijos piliečiams. Mes reiškime solidarumą Čekijos piliečiams, kurie, kaip kiti ES piliečiai, turi turėti